nurimti. Πρώτη έκθεση είναι των, της κυρίας. Pradedame paaiškinimus dėl pirmojo pranešimo ponios Parvanovos ir ponios Jiminės pranešimai dėl minimalių standartų ir apsaugos nusikaltimų aukoms. Pirmasis kalbės ponas Rodė. Nusikalstamumas tampa tarp valstybinių ir policija dažnai neturi pajėgumų ir mūsų teis teisėsaugos sistema neturi pakankamai pajėgumo apsaugoti aukas. Visos aukos turi turėti teisę į vertimą, į teisinę pagalbą, į apsaugą nuo nusikal... nusikalstamos veikos. Tai šios teisės Europos piliečiams yra labai svarbos. Tai vienas žingsnis pirmin į saugę, piliečiams saugę Europą. Todėl aš balsavau už ir mes tikimės, kad policijos bendradarbiavimas šioje srityje ateityje tik stiprės. Dėkojame, sako pirmininkas. Toliau Eva Sanikį. Dėkoju, pirmininkė. Europos Sąjungoje pernelyg dažnai susidurėme su tokia situacija, kad nusikaltimų aukos negali apsiginti, negali apskūsti nusikaltėlio dėl to, kad bijo, dėl to, kad nepasitikė institucijomis ir panašiai. Šis dokumentas sustiprins aukų teisės, padės joms gauti tinkamą teisinę pagalbą visose ES šalyse. Ypač daug dėmesio yra skiriama toms aukoms, kurios potencialiai gali patirti dar kokiu nors sužalojimų arba joms grasinama teismo proceso metu. Be to, šios nuostatos galios ne tik tai tiems, kurie tiesiogiai nukentėjo nuo nusikalstamos veikos, bet ir jų šeimos nariams, kuriems grėsia kažkokie pažeidimai. Pone Matsoni norėjo kalbėti, tačiau aš jos nematau, sako pirmininkas todėl suteiksiu žodį ponui Rossi. Dėkoju, pirmininkė, mėly kolegos, mielos kolegės. Aš tikrai labai pritariu šiam pranešimui, be kita ko ir dėl tos priežasties, kad pats prieš keletą metų buvau Piemonte deputatas ir pasisakiau už tokio pobūdžio įstatymo prieimimą, ir buvo numatytas tam tikras reglamentas tame regione, kuris e, sudarė sąlygas aukoms apsiginti. Labai gerai, kad ES šalyse bus visom, visoms aukoms teikiama pagalba ir psichologinė pagalba po nusikaltimo ir pagalba baudžiamojo proceso metu, kad žmonės galėtų tęsti normalų gyvenimą. Bet to aukos turi būti vienodai saugomos visose valstybėse narėse, turi būti saugomos nuo nusikaltelių, turėti pa pakankamą ir laisvą prieigą prie teisės saugos institucijų. Lygiai tas pats dabar bus taikoma visoms aukoms ir smulkesnių ir didelių nusikaltimų aukoms. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau Koraca, ponia Koraca Bild. Ačiū, ponia pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi tuo, kad pritarėme šiai direktyvai, e, kuri numato pagalbą nusikaltimų aukoms ir e, labai palaikau EPP pranešėją ponę Imenės. E, moteris tampančios būtinio smurto aukomis, vaikai, kurie tampa kontrabandos žmonėmis aukomis, visi turės tas pačias teisės, nes išvelginti tai, kokioje valstybėje narė, narėje įvykdytas nusikaltimas ir koks, koks auk, kokia yra aukų tautybė. Taip pat turime įdėkti standartus, kurie užtikrintų, kad su visomis aukomomis būtų elgiamasi teisingai, vienodai ir diskriminuojant visoje Europos Sąjungoje. Ypač akcentuoju vaikus ir žmonės su ypatingais poreikiais. Tikiuosi, kad bus įvertintas tokių asmenų pažydžia, ypatingas pažydžiamumas ir neatsiras pirmarūšių ir antrarūšių aukų. Pone pirmininkė, Stoholmo programoje pažadėjome sukurti Europą, kuri ta, apimtų bendryje užtikrinančią visų teisės. Aš tikiuosi, kad taip taps realybė ir dirbsiu su kolegomis siekdama, kad taip ir būtų. Ačiū. Toliau ponas Mitro Repo. Arvoisa puhemies, henkilöiden. Pirmininkė laisvas asmenų judėjimas yra pamatinė teisė suteikta visiems ES piliečiams. Tai reiškia, kad žmonės ES erdvėje gali keliauti, ieškoti darbo vietų, švi, lavinimosi galimybių arba geresnio gyvenimo. Laisvas judėjimas yra vienas didžiausių pasiekimų ir mes turėtume suteikti vienodas galimybės ir vienodai elgtis su visais ES piliečiais. Vienodas aktavimas reiškia, kad visi ES piliečiai turi vienodas teisės į paramą ir apsaugą, jei jie tampa nusikaltimo aukomis ES erdvėje tai nėra minimalus reikalavimas, tai aukoms užtikrina lygias teisės, e, kalbant apie jų apsaugą. Ir tikimės, kad tai e, įkvėps didesnį mūsų piliečių pasitikėjimą. Ir kad tas pasitikėjimas išauks visose valstybėse narėse. Aš palaikau komisijos direktyvą numatančią e, minimalius reikalavimus. Ačiū, ponė Repau. Toliau ponas Josef Weidenholzer. Ačiū, pirmininkė. Dabartinė politinė situacija galima būtų charakterizuoti taip, žmonės skeptiškai žiūri į viską, kas yra priimama ES. Ši direktyva apsauganti aukas yra įrodymas, kad sprend, kad toks piliečių apsisprendimas ne visuomet susijęs su realybė. Šis sprendimas parodo, kiek mes esame pajėgus nuspręsti. Visi asmenys gaus vienodą apsaugą visoje ES. ES tai didžiulis žingsnis pirmin, tai yra labai gera, labai gera žinia tiems, kurie yra tapę nusikaltimų aukomis. Čia kalbame apie tuos asmenys, kurie be jokios savo asmeninės kalties yra patekę į siaubingą situaciją ir profesi, profesionali pagalba nesusijusi su valstybės sienomis yra jiems būtina. Jie neturi būti palikti visuomenės nuo šalyje. Aš manau, kad ši diena, bet dėl šio dokumento prieimimo yra labai gera diena Europai. Dėkojame. Toliau ponė Kostello. Ačiū, ponė pirmininkė e, nusikaltimo aukos gali išgyventi baisių dalykų. Ir susidūrus su e, teisės saugos institucijų darbuotojais, tas patirtas siaubas dar la, pagilėja. Todėl aš labai džiaugiuosi direktyva, kuri numato e, au, nusikaltimų aukų teisės ir minimalius standartus. Numatoma e, taip pat e, ir vertėjų paslauga. E, teisinė pas, teisininko paslauga. Reikia atsižvelgti į žmonių ypatingus poreikius ir taip pat į lytinę orientaciją. Direktyva užtikrins, kad nusikaltimo aukos e, jausis saugiau visoje Europos Sąjungoje ir tai padidins Europos piliečių pasitikėjimą teismų ir teisingumo sistemomis visoje Europos Sąjungoje. Thank you. This report will ensure... Pane Janakudakis, Šis pranešimas užtikrins, kad e, nusikaltimo aukomis tapę e, piliečiai kitose valstybėse nerese gaus reikiamą pagalbą. Nusikaltimo aukos galės e, gauti informaciją, gauti praktinį emocinį palaikymą. Anksčiau aukos užsienė susidurdavo su kliūtimis, nesulaukdavo reikiamos apsaugos ir pagalbos šie minimalų standartais sudarys galimybę aukoms lengviau gauti pagalbą, um, galimybę pasinaudoti teisę į um, teismų apsaugą. Siūloma subalansuotas požiūris spręsti problemą, nuo kurios uh, kenčia tiek daug žmonių visose valstybėse narėse. Ačiū. Ponė Nakudakis, ponas Tanukas. Pirmininkė, visiškai pritariu tam, kad būtų nustatyti minimalus ES standartai, siekiant apsaugoti nusikaltimų aukas, pavyzdžiui, kad būtų galima e, gauti policijos e, raportą savo e, kalbą ir taip pat tokia pagalba galės gauti ir. ir pavyzdžiui, e, nužudytųjų šeimos ir pirmą kartą šeimos galės kalbėti teismuose, netgi jeigu nėra liudininkai, jeigu e, atkreipiau dėmesį į vaikų teisų paketą, bus nustatyti minimalų standartai e, vaikų atveju, kad pavyzdžiui parodymai būtų duodami vaizdo ryšio pagalba, o ne teismo salėje. Ir turime tokių pavyzdžių iš, iš Britanijos ir tai rodo, kaip, pavyzdžiui, vaikai galėtų pasinaudoti tokiam siūlomam nuostatom. Ačiū, pana Tanukui. Pane Gerling. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad aukos turėtų turėti galimybę pasinaudoti minimaliom teisėm, nepatirdamos diskriminacijos Stokholmo programoje yra pasakyta, kad reikia labiau e, koordinuoto požiūrio į aukas. Direktyva yra priemonių paketo dalis, tai padės mums na, pagerinti teisės aktus šioje srityje, kad nusikaltimo aukos, aukos praktiškai turėtų užtikrintas teisės, ypač jeigu um, turėti galimybę palaikyti vaikų teisų paketą. Tai inicijavo mano kolega Timotis Kirkopas. Žinoma, yra daug svarbių aukų teisų įtvirtintų šioje direktyvoje, tačiau vis dėlto esu gan nusivylusi ypač šįryt išklausiusi e, daugelį kalbėjusi apie Europos e, privalumus, kad mes turime Europos lygmenių nustatyti na, tokius principus. Nežinoma, e, valstybės narės pačios gali nustatyti ir įtvirtinti tokias teisės piliečiams, nesinaudojant europiniu, europinę prievartą. Ačiū, pane Makovė. Ačiū pirmininkė, balsavau už šį pasiūlymą, nes jis sustiprins ir uh, suteiks daugiau um, svorio aukų teisėms Europoje. Europoje bus daugiau apsaugos, nustatome minimalius e, standartus nusikaltimo uh, aukų traktavimų, nepriklausant nuo tautybės, nepriklausomai nuo to, kur nusikaltimas įvyktas direktyvai pirmą kartą uh, numato vieną apibriežti aukos. Uh, kuria bus naudojamasi visose ES valstybėse apibrieštis išplėsta. Uh, jaukos e, savoką įtraukiami ir šeimos nariai ir tokiu būdu Europos piliečiai labiau pasitikės Europos teisingumu, bus vienodai ginami visose valstybėse narėse, ragino valstybės narės labiau plėtoti bendradarbiavimą, koordinuotis, saugant ir teikiant paramą nusikaltimo aukoms. Dėkui. Uh, Ačiū, ponia Makovei. Dabar žodis ponui Džeimsui Nikolsonui. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti šios direktyvos prieimimu, kuri numato aukų teisės. Manau, kad tai yra labai svarbus pasiūlymas ir noriu padėkoti pranešėjams už jų darbą. Kaip jūs tikriausiai žinote, Šiaurės Airijoje, iš kur aš esu, aš esu kilęs, mes dešimtmečius kentėjome dėl smurto. Ir tai labai es, giliai palėtė šeim, aukų šeimas. Ir svarbu, kad tie žmonės nepasiliktų kažkur praeitie, praeitie kad jį, nes jie niekada nepamirš e, to, ką patyrė ir poveikis padarytas daugeliu žmonių. Džiaugiuosi, kad e, tame pranešime kalbama apie terorizmo aukas ir kalbama apie aukas ir š, tų aukų šeimų narius, kurie taip pat turi teisę į pagalbą. Žinau, kad nacionalinės vyriausybės turi per tris metus perkelti direktyvą į nacionalinę teisę. Noriu paraginti Junktinę karalystę tą padaryti kiek įmanoma sparčiau. Ir pirmą kartą Europoje patvirtinta aukos apibrieštis. E, Ir e, tikiuosi, kad mano apygardos žmonės Šiaurės Airijos gyventojai turės galimybę pasinaudoti jos privalumais. Ačiū toliau, ponė Antonesku. Dėkoju, pirmininkė. Aukų apsauga baudžiamojo proceso metu yra labai svarbus dalykas. Lygi šiol jų teisės, jaukų teisės nebuvo tinkamai atsižvelgiama valstybėse narėse. Dabar jau aišku, kad aukų orumas bus saugomas, o lygi šiol to nebuvo, jos nebuvo, aukoms nebuvo suteikiama pakankama, pakankamai laisva prieiga prie teisingumo. Be kita ko, tam trukdė ir valstybių narių skirtingi reglamentai ir skirtingos tai-, taikomos taisyklės. Tokia padėtis labai menkino visų proceso dalyvių pasitikėjimą sistema Visi proceso dalyviai turi turėti vienodas garantijas, kad galės dalyvauti teisingame procese ir kad į jų teises bus atsižvelgiama. Todėl aš labai sveikinu šį pranešimą, labai džiaugiuosi juo. Manau, kad dėl šio pranešimo ES teisinė aplinka pagerės ir aukos gaus daug daugiau teisių. Dėkojame, ponai Antonijesku, toliau kalbės ponas Hanan. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Vagis veikiantis pats, e, sava, pats vienas yra nusikaltelis, tačiau vagių gauja sugeba pajungti valstybių e, įmonės savo interesams. Kalbu apie bankrotą, apie bankus, apie e, šantažavimą. Ir mokesčių mokėtojas kartais primena tą mm, už nusikaltimo, už įstatymo ribų atsidūrusi pažeidėja, kuris bando išvengti e, teisingumo, tai yra vyriausybės taikomų priemonių. Tačiau e, istorijos eigoje tas, tie bandymai apiplėšti žmonės nepasiteisins. Taigi, ypač e, paribio valstybėse matome, kad Tokiose valstybėse matome, kad e, skurdas didina aukų skaičių. Aš noriu patikinti žmonės, kad egzistuoja alternatyva, kad yra galimybė tvarkyti savo reikalus taip, kad jie būtų naudingi tau pačiam ir užtikrinti, kad e, užtikrinti tam tikrą gerovės lygmenį. Pone Hananai, ačiū dabar ponas Kamalis. Ačiū, ponia vicepirmininkė. Manau, kad tai nusikaltimo aukų teisės yra mm, ta tema, kuri mus visus vienyje. Mes visi suvokiame, ką išgyvena aukos, ypač atsižvelgiant į tai, kokias priemonės teikia, numato ši direktyva. E, vals, visose valstybėse narėse numatomos tos teisės. Kalbant apie šiuos klausimus, reik, norėčiau išsakyti perspėjimą pernelyg paprasta suderinti ir suharmonizuoti nuostatas, dėl kurių sutarėme, nes mums visiems rūpi uh, nusikaltimo aukos, mums ypač rūpi vaikai, kai jie tampa nusikaltimo aukomis, tačiau turime mm, nenuslysti, e, ne, nepasirinkti kitos blogybės, tai yra ne, nesiekti pernelyg didelės harmonizacijos ir suvokti E, kad kai kuriais atvejais pradedame kėsintis į valstybių narių teisės. Pirmininkas, ačiū ponė Kamali. Toliau pagal darbo tvarkę. Galagairo pranešimas. Priemonės skirtos valstybėms, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą. E, ir pirmiausia, išklausysime balsavimo motyvų paaiškinimo pono Jakolino. Pirmininkė. Šiandien balsavome dėl keturių panašaus pobūdžio dokumento. Jie rodo Europos parlamento valią ryštingai paskelbti kovą tiems, kurie žvejoja netausiai ir kurie dėl, to, dėl tokios žvejybos nukenčia. Labai svarbu, kad mes šiuo keliu einame atsižvelgdami ir į regionų specifiką, daugiau regionalizuodami savo politiką. Tai sus, taip pat liečia ir prekybos tinklus, ir laivus ir kitas šio sektoriaus problemas. Modernizacija, sektorius modernizacija yra vienas iš svarbių reikalavimų. Ja reikia susijęti su aplinkosauginiu tvarumu bei kitomis taisyklėmis. Mes labai remiame šiuos keturis dokumentus, žiūrėdami ir į ateities perspektyvą, nes veiksmų imtis dar reikės. Toliau kalbės panas Cenak pritariu priemonėms prieš, prieš tą šalis, kurios natausiai žvėjoja ir kelia grėsmę um, jūrų ištekliams. Tai atitinka mūsų uh, partijos uh, poziciją. Kuo remiami uh, šitie uh, pasiūlymai, tai susiję turbūt su uh, pastarojo meto tarptautiniais e, ginčiais dėl žuvų išteklių, konkrečiai dėl skumbrės išteklių. Ir pirmą kartą šitos išteklius reikia iš naujo e, apibriežti, e, atsižvelgiant į tai, kokios žuvis priklauso tai pačiai ekosistemai. Dėl apribojimų nustatymo arba dėl veiksmų aš labai pritarčiau tam, kad reikėtų vertinti uh, aplinkosauginės e, priekybos ekonominį socialinį poveikį. Reikėtų užtikrinti, kad e, priemonės būtų pagristos, pamprocingos, kad tai visiškai atitinku ES įsipareigojimus PPO ir kitiems tarptautiniams, e, atitiktų kitus tarptautinius įsipareigojimus. Ačiū ponai Tanukui, ponė Gerling. Ačiū pirmininkė reformuojame bendražvankystės politiką, reikalavimą, kad mūsų žvėjai žvėjotų tausiai, todėl teisinga būtų užtikrinti vienodas e, sąlygas ir kalbant apie žvėjybos importą. Su entuzijazmu pritariu šiam pasiūlymui, nes dabar ES galės imtis veiksmų prieš tas valstybės, kurios žvėjoja netausiai, pritariu priemonėm tekste e, būt galima taikyti e, kiekybinius apribojimus importui iš trečiųjų šalių, bet e, dar norėčiau konkrečiai pasakyti, kodėl taip entuziastingai tam e, pritariu. Dabar laikas paraginti komisiją atsižvengti Europos parlamento valią. E, didelė balsų persvara balsuota už pranešimą, todėl komisija turi atsižvelgti Europos parlamento nuomonę šio klausimo ir turi rasti būdą, kuris užtikrintų, kad mes laikytumėmės savo tarptautinių įsipareigojimų ir nereikia mums teikti tai priežasčių, kodėl negalime to laikytis pranešėjas dirbęs to, to klausimu nusipelno tokios pagarbos. Ačiū, ponė Gerling. Toliau ponas Higginsas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą ir palaikau jį. Bet mes turime užtikrinti ES valstybių bendradarbiavimą, kad uh, būtų įdėkta uh, įdėkti tausos, tausuojančios žvejybos metodai ir būtų tausuojami ištekliai. Turime taikyti sankcijas ne ES valstybėms, kurios atsako už e, priemonės, dėl kurių e, nyksta žuvų ištekliai. Reikia imtis bendrų priemonių. Mes, parlamentas, ir tai esame nekartą kartoja, privalome nusiųsti stiprią politinę žinę komisijai. Ir ta žinia yra tokia. Mes ne, nesusitaikysime su bandymais toliau dirbti su valstybėmis, kurios e, žvejoja taikydamos netausius metodus, nes mes prarasime žuvų išteklius. Ir e, negalime įsivežti e, žuvų iš tų valstybių, kurios leidžia netausiai žvejoti. Reikėtų uždrausti importą, žuvų importą iš tokių valstybių. Dėkoju. Toliau kalbės kolega Jar. Dėkoju, pirmininkė. Iš pirmo žvilgsnio atrodo labai išmintinga pasirinkti tokį kelią, imti iš jūrų tik tai tai, kas yra užaugę tvariu būdu. Tačiau žmogus ne visuomet yra protingas, mes tą žinome ir kartais atsakomybė yra tiesiog perdodama kam nors kitam. Todėl šiame kontekste labai svarbu mums patiems susitarti dėl kvotų, dėl apsaugos, dėl mūsų žuvų žuvų apsaugos, išteklių apsaugos ir panašiai. Kitas dalykas, mes turime užsiimti tomis šalimis, kurios dėl vienos ar kitos priežasties nesilaiko mūsų nustatytų reikalavimų. Todėl aš prašė, pranešėjui noriu išreikšti didžiulį dėkingumą už šio pranešimo parengimą. Aš tikrai balsavau už šį ir, pranešimą ir dabar jau komisija turi pateikti pasiūlymus dėl tinkamų priemonių, kurių būdu kurių pagalba būtų galima siūsti signalą toms šalims, kurios leidžia netvarę žvejybą. Mes čia kalbam ne apie savo interesus, o apie interesus mūsų ateities kartų. Dėkojame. Ačiū toliau, pana Vazesku. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat balsavau už šį pranešimą, kadangi man rodos, jog ES pastangos šioje srityje, pastangos pasiekti tvarę žvejybą, nebus pakankamos, jeigu į jas nebus įtrauktos ir kitos valstybės. Trečiosios valstybės taip pat turi laikytis šių principų, taip pat turi užsiimti tvarę žvejybą, neleisti išnaudoti išteklių Ir tokie reikalavimai neturi pažinti valstybių sienų, sienų, nes čia kalbam apie visą biologinę įvairovę. Yra valstybių narių, kurios leidžia ūkininkauti netvariai ir mes turime sukurti tokią sistemą, kuri leis atsako, atsakingiems asmenims imtis priemonių, kurie padarys tas priemonės patraukliomis ir jos bus ir socialinio, ir ekonominio charakterio ar pobūdžio priemonės. Dėkuoju. Ačiū. Toliau pono Stevenseno pranešimas dėl bendros žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo. Ponas Tenakas pirmasis. Aš ir mano frakcija balsavome už šį pranešimą, kuris e, reformuoja žuvininkystės e, rinkos e, organizavimą prie, žuvų priegaudas turės būti mm, sprendžiamas šis klausimas kitaip, reikės vengti mm, papildomai sugaunamo laimikio. Taip pat e, numatoma darb, numatomas darbo vietų kūrimas pakrantėse, pakrančių zonose ir jauni žmonės raginami pasirinkti e, su žvejyba susijusią profesiją. Ir e, bus siekiama užtikrinti geresnius gyvenimo kokybės standartus dirbantiems žuvininkystės rytyje. Taip pat e, vartotojams turėtų būti suteikta aiški informacija apie žuvų produktų kilmę ir bus dėkta e, e, ekologinės, ekologinės žuvų žymėjimo etiketinėmis sistema. Toliau ponas Murphy. Ačiū, balsavau prieš šį pasiūlymą. Vairo buvo nustatytas 80-metį siekiant e, tarsi uh, užtikrinti stabilumą, stabilias pajamas žvėjams, tikslai niekuomet nebuvo pasiekti. Dabar atvirkščiai yra, žvėjai sugauna mažiau, sektorius e, traukiasi. Mes pritarėme individualiai perduodamas, perleidžiamas kvotas, tai neoliberalus projektas, tai reiškia, kad smulkus vidutiniai žvėjai e, bus dar labiau susilpnintis vyrus dideli laivynai. Socialistų partija reikalauja, kad smulkus žvėjai, šio sektoriaus darbuotojai ir pakrančių gyventojai e, būtų žuvininkystės valdymo e, centrinė e, dalis. Tik tai esant tinkamam valdymui, tinkamos pajamos bus užtikrintos žmonėm dirbantiem šiam sektoriu, bus užtikrintas tvarus šių išteklių valdymas. Ačiū toliau, ponė Gelink. Ačiū, ponė pirmininkė šiam, šis pranešimas yra pirmas iš trijų, iš trijų teisėkuros pasiūlymų, kuriuos teikia komisija reformuodama žuvininkystės sektorių, kuriamos paskatos rinkai rinktis tausesnius metodus ir padidinti e, rinkos potencialą, e, šių, šių gaminių rinkos potencialą. Svarbiausias siekis užtikrinti, taus, kad būtų taikomi tausaus žvejojimo metodai. E, nereikia pamiršti ir gamintojų organizacijų. Ir aš džiaugiuosi tuo, kad e, numatomos paskai, paskatos e, skatinti pelningą žvejybą. Taip pat e, raginama vengti e, priegaudo ir taip pat vengti priemonių, kurios iškraipytų padėtį rinkoje. Galiausiai aš. Mm, paremiau savo kolegos Stevensono pakeitimą, kur, kuriuo raginama įvesti ekologinio žymėjimo sistemą, tva, kuri būtų naudojama tvariai sužvėjotiems žuvų produktams. Καλώς το βήμα του συνάδελφο κύριο Jim e, Higgins. Ačiū toliau Jim Higgins. Thank you, Mr. President, and... Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti pranešė Stevenson parengus puikų pranešimą, buvo daug dialogo, buvo daug pakeitimų, tikrai daug suderinom klausimų, ypač um, džiaugiuosi dėl um, or, uh, gamintojų organizacijų, taip pat 33-34 sveikinu pakeitimus, kadangi um, visas rinkodaros priekiajimo mechanizmas veiks geriau. Ir džiaugiuosi, kad komisija uh, po truputį pradeda suprasti, koks yra netvarus tas sektorius, koks yra didžiulis mm, nestabilumas, kokį poveikį daro visą tai bendrai rinkai, bendrai šiam sektoriui. Ir, mm, vartotojų informavimo minimalų standartai turi būti pritaikyti 42-43 straipsniai, nes informacija yra ypatingai svarbi vartotojams, kad jie galėtų tinkamai pasirinkti. Ir galiausiai um, 39 straipsnio nuostos yra būtinos, kad būtų galima geriau suprasti, kaip veikia visa tiekimo grandinė ir kokios yra tendencijos rinkoje. Ačiū ponui Higgins. Pane Bazesku. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi komisijos pasiūlymas turi užtikrinti didesnį prognozuojamumą gamintų e, organizacijoms. Žvejybos rinkos bendros organizacijos yra labai svarbus elementas, kai eina kalba apie žvejybos politikos formavimą. Svarbu, kad būtų galima aiškę informaciją vartotojams pateikti, kad jie galėtų tinkamai pasirinkti, kokius produktus jie vartos. Todėl reikia taikyti ir ekologinės produkcijos ženklinimą, etiketą etiketėse. Labai svarbu yra galvoti apie ego, visą ekologišką šio sektoriaus aspektą. Todėl labai svarbu užtikrinti. E, žve, bendros žvejybos politikos ir priekybos politikos darną. E, importuojama produkcija, kuri parduodama ES rinkoje, turi atitikti tuos pačius priekybinius standartus, kurie yra keliami ir Europos e, žvėjams. Ačiū. Toliau kitas pranešimas, Alma Brook pranešimas ir tai yra metinė ataskaita apie bendrąją užsienio ir saugumo politiką. Pirmas pasisakys ponas Stanokas, ECR grupė. Frakcija. Dvi minutės. Mes pripažįstame, kokia yra dabartinė tikrovė šioje srityje. Tačiau bež... bendroji užsienio ir saugumo politika, mūsų nuomonė, neturėtų daryti žalos nacionaliniai užsienio politikai ar saugumo politikai. Ir todėl mes susilaikėme, nors pritarėme broko ataskaitos visiems elementas. Mes manome, kad išorės santykių tarnybą galima kritikuoti, nes ypač šiais krizės laikais, taupimo laikais, ši tarnyba prašo pakankamai daug papildomų lėšų, o reikalinga užtikrinti, kad būtų sustiprinta eurozona. Ir EIVT pirmiausia turi įrodyti, ko jinai yra verta, turi užtikrinti atstovavimą ypač mažesnėms valstybėms. Mūsų jungtinė karalystė, kaip viena iš pagrindinių tartautinės rinkos veikėjų, norėtų, kad naudojantis EIVT būtų dar geriau apsaugoti mūsų piliečiai. Ir vienas iš pavyzdžių galėtų būti ES miestelis, kuris įkurtas pietų Sudane ir kuriame vykdoma jungtinė operacija. Dar vienas dalykas tai yra Taivanio klausimas ir Taivanio įsipareigojimas pietryčio Azijoje siekti taikos. Šį siekį sustiprina prezidentas Marsas e, pasirašęs taikos iniciatyvą. Tam, kad būtų išspręstas ilgalaikis teritorinis ginčas tarp Taivanio ir Japonijos bei Kinijos dėl atitinkamų salų. Pakol kas nedavė rezultatų, o priešingai dar labiau pagilėjo konfliktas dėl to, kad Japonija pastaruoju metu pasiruošė pirkti salas ambicingas planas, kuris panašus Antarktikos planą, tikrai uh, nusipelno, kad mes jį paremtume. Ačiū toliau, ponas Nikolai. Pone Nikolai. Ačiū pirmininkė, balsavau už šį, praneš, už šį pranešimą. Mm Ypač svarbu pasakyti, kad šiame dokumente labai svarbu yra pateikti visą viziją, reikia galvoti apie ES pagrindinės linijas. Ir aišku, gal čia daug naujovių neįneši, tačiau man atrodo, kad labai svarbu galvoti apie ES saugumo politikos elementus. Ir pranešėjas tikrai įtraukė labai svarbius elementus į šį pranešimą, galvojant apie ES ateities politiką, galvojant apie ES ES matomumą už ES ribų, um, jos uh, vaidmenį pasaulyje. Ir labai svarbu, žinoma, stiprinti Europos išorės veiksmų uh, tarnybą. Mm, ji uh, turi siekti konfliktų prevencijos ir todėl galvoju, kad biudžetas turi būti tikrai didelis skirtas šiems klausimams ir aš džiaugiuosi tuo, kas yra įtraukta pranešime. Taip pat, galvojant apie tolesnės dėrybas, manau, kad reikėtų būtent į šios elementus atsižvelgti, norint užtikrinti sėkmę ateityje. Pane pirmininkė, aš balsavau prieš šitą pranešimą, norėčiau dabar pagrysti, kodėl. Pirmiausia, aš pritariu mažumos nuomonė, kurią išaiškia ir ponia Liuzink, ir kurie išreikšta yra pranešime. Tai būtent mes dabar militarizuojame dabar mūsų užsienio ir saugumo politiką. Mes e, praktiškai atsiskiriame nuo NATO ir man tai yra nepriimtinas dalykas. E, tačiau dabar dėl e, Turkijos strategijos aš manau, kad čia yra blogas požiūris. Reikia pareikalauti, kad būtų išspręstas tam tikras dėrybų skyrius. O dabar prisimenant E, išpolį Bengazija, tai Libijos politika praktiškai nepasiteisino. Vadinasi, visa saugumo ir užsienio politika e, nėra pasiteisinusi. Jis yra nuskirta atlaikyti spaudimą iš Rusijos, Kinijos ir e, siekti tam tikrų interesų Sirijoje. Tačiau nes, mes nesuprantame, kad nors Sirijoje kalbama arabų dialektų, tačiau Saudo Arabija net neminima Ačiū. Sėdžiu gaita koferatį. Žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prie, už šį e, pono Broko pranešimą. Tačiau aš žinau, kad yra didžiulių problemų už ES užsienio politikoje. Aš norėčiau pabrėžti du elementus, kurie man kelia didžiausią susirūpinimą. Tai būtent e, prekyba ginklais. Mesgi iškėlėme savo tikslą nusiginkluoti ir neplatinti ginklų. Be to, mes siekėme kontroliuoti ginklų eksportą. Tačiau šie tikslai dabar yra praktiškai sutripti, jų nesilaikoma ir nesiekiama. Jeigu mes kalbame dabar apie konfliktų vengimą, apie taikos užtikrinimą, tač, e, Mes turime atsižvelgti į dabar Šiaurės Afrikos valstybės, e, Vidužėmio jūros e, valstybės. Ten e, vykstantis poveikiai negali būti įtakojami mūsų ES užsienio politikos. Mes negalime daryti teigiamą poveikį milijonų žmonių likimui. Ačiū, ponė Koferatė. Ir panas Žemke, jums žodis. Ačiū. Po to, kaip įsigaliojo Lisabonos sutartis, mūsų bendros užsienio saugumo ir gynybos politika turėjo sustiprėti, bet kaip man žinoma, pažanga šioje srityje gana lieta. Daug kalbama, bet dėja labai mažai imamasi konkrečių priemonių. Ir tokia galių stoka tik tai tokia galių stoka tik tai patvirtina veiksmai Europoje. Kovinių grupių idėja buvo labai gera, kai ji buvo išdėstyta ant popieriaus, tačiau praktikoje dėja bendradarbiavimas karinėje srityje, gynybos srityje yra nepakankamas. Būtina bendrai užsimti didesnio masto planavimu ir vykdyti karinės operacijas jungtinėmis pajėgomis. Turėtume plačiau bendradarbiauti ir taip pat gynybos pramonės srityje ir skatintume Europos komisiją imti šioje srityje ryštingesnių žings priemonių. Ačiū. Toliau Adam Bėlon. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš susilaikiau balsuodamas dėl metinio pranešimo, dėl įvairių priežasčių. Viena iš jų yra, kad geriau galėtų būti panaudojamos šios srityje lėšos, kad e, būtų palaikomi ryšiai su strateginiais partneriais tarp jų ir Maskva. Kalbama pranešime ir apie Taivanį. Siūloma sustiprinti EIVT galės toje srityje, tačiau visgi išorės veiksmų tarnyboje valstybėms narėms atstovaujama nepakankamai proporcingai ir tai liečia ir Lenkiją. Todėl mes nepritarėme tą skaitai. Ačiū toliau, ponas Kuzmovski. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš balsavau už pranešimą, nes mano galva tai strateginio pobūdžio dokumentas, kuriame nubriežti ambicingi tikslai. Tikiu, kad kaiminystės politika, kuri yra viena iš mūsų vienas iš mūsų pagrindinių tikslų yra teisingas siekis. Ir esu labai patenkintas informacija ir analizė valstybių narių, kurios yra nutolusios į rytus nuo mūsų pagal ir dalyvauja kaiminystės politikoje. Rytinis metmuo tikrai turėtų išlikti mūsų darbe ir norėčiau kreiptis į aukščiausio lygio pareigūnus, kad jie užtikrintų tinkamą stebėjim, rinkimų stebėjimo misijos Ukrainoje finansavimą, nes manau, kad tai yra labai svarbu. Ačiū ponui Kozlovski. Toliau ponas Andžiai Gžip. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kolegos, E, šią diskusijų dalyje paremiau Elmar Brok pranešimą. E, Lisabono sutartis mums suteikia naujų įgaliojimų, tačiau, aišku, reikia atsižvelgti į vairius pasikeitimus, krizės, ekonominę krizę taip pat, um, kas reiškia jog situacija mūsų e, kaiminėse valstybėse keičiasi ir e, arabų pavasario valstybės, pažiūrėjau, Egiptas parengė naują konstituciją ir aišku, kad mums labai svarbi situacija ten, pavyzdžiui, Azerbaidžiai Azerbaidžiane ar Gruzijoje situacija taip pat aktualiai turint omenyje rinkimus, Kalnų Karabaho situacija taip pat, tačiau galime pastebėti tam tikro suinteresuotumo sumažėjimą, tam tikrą nuovargį, pavyzdžiui, Ukrainos atveju. Man atrodo, kad reikia kaiminysės politiką iš, išlaikyti, nes tai yra labai svarbus dalykai. Mulțumesc. Până Băzescu. Am susținut și eu raportul domnului Brock, deoarece soluționarea provocărilor globale se poate face. Ačiū pirmininkė. Manau, kad pasaulinius iššūkius įveikti galima tik integruotų būdų. Lisabono sutartis suteikia ES visą eilę priemonių, kurios leidžia jai kalbėti vienu balsu, tačiau dar išlieka nemažai trūkumų. Mm, pavyzdžiui, dėl bus EIVT komisijos valstybių narių bendras darbas yra būtina sąlyga, e, kuri leis užtikrins sinergiją ir nuseklumą išas veiksmų srityje. Galvojant apie bus ateitį, Pirmenybę reikėtų teikti ES kaiminystės politikai ir ypač akcentuoti rytų kaiminystės svarbą. Rytų kaiminystės priemonė turėtų būti vienas, vienas iš svarbiausių būdų um, pasiūlyti Europą europinės narystės perspektyvą, europinę perspektyvą um, kaiminystėje esančioms valstybėms, ypač Moldovai. Ačiū toliau. Haglum pranešimas dėl e, žuvininkysės išteklių išsaugojimo ir tvaraus naudojimo ir Charles Stanok visų pirma pasisakys. Um. Po 2002 metų komisija privalo pagal tarybos reglamentą pateikti ataskaitą dėl žuvininkystės um, ir jūrų išteklių uh, valdymo tvarkymo, ypač galvojant apie 12 jūrmylių zoną iki 2011 metų. Tai turėjo būti padaryti valstybės narės, turėjo atkurti žuvininkystės išteklius, juos saugoti, tačiau pažanga ir pernelyg maža, pernelyg maža pažanga ir mažinant laivyno pajėgumus. Um, Aš galvoju, kad reikia toliau išlaikyti apribojimus 12 jūrmilių zonoje ir turi būti nustatyta, kaip bus mažinamas laivyno pajėgum, mažinami laivyno pajėgumai ir taip pat reikia galvoti apie ilgalaikius valdymo planus ir kitas priemonės, kurios turi būti griežtai gyvendinamos. Ir naujasis e, trijų dokumentų teisėkurnis paketas, jeigu vis tiek neduos norimą rezultatą, man atrodo, reikės kelti klausimą dėl e, žuvininkystės politikos e, veikimo ES. Man atrodo, gal netgi teks tos klausimus gražinti valstybėms narėms. Higgins. Ačiū pirmininkė. Aš irgi balsavau už šį pranešimą, nors labai dvėjoju, kuomet labai daug manerimo kyla išgirdus klausimą išsaugojimas, ypač kai kalba apie žuvinkystės sektorių. Tačiau šis pranešimas yra kitoks. Valstybių narių pastangos sustiprinti žuvinkystės išteklių atkūrimą, išsaugojimą buvo nepakankamos. Ir mm, žuvininkystės apribo, pastangų apribojimas 12 sirmilių zonoje yra labai svarbus ir man atrodo, gal netgi reikėtų tą tvarką pritaikyti ir platesniai zonai iki 20 jūrmilių. Um, mes turime um, gauti geresnį informaciją, kodėl apribojimai yra taikomi, nes labai dažnai uh, vienintelis variantas, uh, ką nors padaryti toje srityje, yra sav, tos sektoriaus paties pastangos. Aišku, kad mes turime palaikyti ryšius su su regioninėmis patariamosiomis tarybomis reikia galvoti apie ekosistemų apsaugos um, mechanizmus ir aš manau, kad visas šios, šias priemonės reikia labai rimtai paremti. Pane Basės. Aš balsavau už šitą pranešimą, nes uh, dabartinė uh, kvotų sistema aiškiai parodė, uh, kokios, su kokiamis problemomis trumpalaikio laikotarpį susidurima atitinkomis valstybėmis narėmis. Iš esmės aš pritariu šiam pasiūlymui, tačiau visas ta tausi žuvininkystė dabar e, kažkur nuėjo į antrą planą. Aš manau, kad mes vykdydami e, tausią politiką turėtume e, sugalvoti kokią nors galimybę išspręsti dabartinės problemas. Yra tam tikri planai, kurie taikomi ilgalaikio laikotarpio, siekiant reaguoti į problemas valstybėse narėse. Ir kiti planai, kurie yra skirti mm, atkurti žuvininkistės išteklių. Apie 60 procentų išteklių E, yra e, e, gaudami būtent už tų nustatytų ribų. O išplėtus, pavyzdžiui, tas žvejybos žaunikysės ribas, tai nukentės kitos žuvų rūšys, tai, pavyzdžiui, delfinai juodoje jūroje. Todėl aš manau, kad turėtume atkreipdėmėsi ir, ir į delfino apsaugą juodoje jūroje. Ačiū, ponia Pasvesko, dabar persime prie paskutinio pranešimo, tai yra E, ponas Lavrakos pranešimas e, dėl bendro žemininkystės politikos reformos. E, ponas Zanonijim žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Bendrosios žuvininkystės politikos reforma yra tikrai svarbus sprendimas. Jo nebegalima sugražinti į pradinę padėtį, nes iš esmės jau šiandien E, yra netinkamai žvejojama. Dabar mes kalbame apie tai, kad turi būti išlaikyti žuvų ištekliai, kad e, akvakultūra turi būti išsaugoma, kad e, būtent būtų suteikta tam tikro laiko atsikurti ekosistemai ir žuvų ištekliams. Tačiau yra atitinkamų asmenų, kurie pritarė tam, kad būtų išlaikytas status quo, tačiau tai vestų tikrą į pražūtį. Todėl aš manau, kad mes turime užtikrinti tausų žuvų išteklių išsaugojimą, nes kitaip nebus jokios ateities mūsų žuvininkystėje. Mums reikia tiksliai suplanuoti, kaip kada bus taikomas apsaugos priemonės, kokios taikomas sankcijos tiems, kurie nesilaiko taisyklių, kur, pavyzdžiui, taikomas netinkamos kontrolės priemonės, kur yra viršėmus kvotos ir teikiami netinkami arba neteisingi statistiniai duomenys. Tai čia mes kalbame ir apie žvėjų likimą, tačiau kai kas to nesuprato. Ši reforma kaip bendras paketas leidžia galvoti, kad komisija galų gale išdrys imtis priemonių, kurios padėtų apsaugoti a, jūrų išteklius. Tikimės, kad taip pat reforma užtikrins ir socialinę ekonominę pusiausvyrą nes mes esame įsipareigojame sukurti socialinio ekonominių požiūrių geresnį modelį, kad išliktų žuvininkystės sektorius. Dar regionavimas. Regionavimas tikrai atitinka jungtinės karalystės nacionalinės priemonės, padės sukurti geriau subalansuotą sistemą ir žvejybos galimybės bus uh, tolygiau padalintos tarp valstybių narių atitinkamų sektorių. Mano galva reikalinga iš esmės reformuoti, modernizuoti ir tiesą sakant apskritai atsisakyti galbūt ES bendro uh, žuvininkystės sektoriaus reglamentavimo balsavimo. Ačiū ponui Tanakui. Toliau žodis kvestoriui ponui Higgins. Ačiū ponė pirmininkė. Man labai malonu, kad parlamentas patvirtino šį rezoliucijos projektą. Labai svarbu, kad turėtume aiškę strategiją, nes ji būtina žvėjams, kad jie galėtų planuoti. Akvakultūros sektoriaus tinkamas panaudojimas, jeigu jis būtų aiškiai tinkamai valdomas, galėtų tapti, kaip sakoma, rezoliucija gerų veiksnių prisidedančių prie ES piliečių gerovės, ap, prisidedant prie aplinkosaugos e, tikslų ir pakrančių bendruomenių išlikimų. Ir galiausiai esu tikrai labai patenkintas, kad rezoliucijoje aiškiai pasakyta, jo komisija privalo išanalizuoti žuvų išteklių mažėjimą, atsižvelgiant į Tarptautinės jūrų žuvininkistės komiteto mokslinės rekomendacijas, parengti tokius metinius žuvų išteklių valdymo planus, bendradarbiaudamas su, su atitinkamomis valstybėmis narėmis, kurios padėtų apsaugoti išteklius. Ačiū ir toliau ponė Basesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šią ataskaitą, nes žuvininkystės sektoriaus reforma ES yra būtina, nes būtina atsižvelgti į e, dabartinę padėtį. Todėl komisija ėmėsi įvairių tyrimų, kad išsiaiškintų, kokia yra e, žuvų išteklių būklę. Mums reikalingi aiškus paskaičiavimai, kaip užtikrinti tausią žuvų išteklių žvejybą. Pagal yra pateikiamas ir pasiūlymas dėl tam tikrų terminų, kurie leis sumažinti su žvejojamų žuvų kiekius, o tai užtikrins tų žuvų išteklių atkūrimą. Tikime, tokio tyrimo rezultatai ir išvados, jas privalo atsižvelgti visos valstybės narės. Galimybė e, įvesti regionavimo principą į bendrą žemės ūkio politiką, nusipelno, kad jį būtų atidžiau išanalizuota, bet nebejotinai, kad regionavimo principas turėtų būti geriau išnaudotas. Ačiū ponė Basesku. Toliau Kris Deivis. EPP frakcijos vardu kalba italai, rumūnai ir kiti. Mes visi žinome, kad nyksta mūsų ištekliai, kad sugaunama per daug žuvies ir mes nepajėgus atkurti žuvų išteklių. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dauguma balsavo už EPP frakcijos pakeitimus, bet mes tokiu būdu net kursime žuvų išteklių. Aišku, yra įvairiausių galimybių, galima suteikti dar vienerių metų o, laiką žuvininkystės sektoriui bet reikalingas laikas, kad žuvis galėtų, atsig... žuvų ištekliai galėtų atsigauti ir galėtų daugintis, nes tik tokiu būdu mes užtikrinsime tausią žvejybą. Ir nesvarbu, ką kas galvoja, bet jūs tikrai esate bepročiai, bepročiai, kad šitai pasielgėte, kad pritarėte, nes tikrai reikia dar porą mėnesių pagalvoti prieš tai, kol mes galų gale paskutinį kartą turėsime galutinai balsuoti dėl siūlomo teisės akto. Ačiū toliau sąraše, pana Gerling. Thank you, Mr. President. This Ačiū pirmininkė. Šiame pranešime apžvelgiama Europos parlamento reakcija į komisijos pasiūlymą dėl žininkės politikos reformos. Aš remiu bendrą priemonių kryptį dėl jūrų aplinkos išsaugojimą, tačiau savos iniciatyvos pranešimas leido mums tik užmesti akį į tai, kaip žaidžiama argumentais per atimiausius mėnesius. Ir štai tik, matėme tik tokį pavyzdį. Bus argumentų, bus kompromisų dėl formuluočių, matėme pakeitimą, kad būtų galima pakeisti a, a, lygį nuo a, tokio, kuris būtų a, beveik iš. Beveik e, MSI ties MSI ir uh, Pavyzdžiui, laivai bus didesni, su didesniais pajėgumais, e, nebūtinai kažkas bus daroma, kad iš viso žuvininkysės ištekliai būtų saugojami, atkuriami. Ir aš manau, kad žuvininkysės komitetas turi dirbti dėl tvarumo, galvodamas apie tvarumą. Tačiau, kadangi tokie buvo pateikti pakeitimai, aš negalėjau paremti šio pranešimo. Ačiū, ponė Gerling. Tokiu būdu baigiame šią posėdžio dalį ir maždaug po 35 minučių vėl pradėsime darbą.